24 posėdėje Rumunijos institucijų prašymas buvo svarstomas vykdant baudžiamosios bylos tyrimą panaikinti Dan Nika imunitetą. Prašymas perduotas e, Teisės reikalų